straipsnį, aš kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu šešis teisės aktus pagal bendro sprendimo procedūrą. Šie visi šeši aktai yra išdėstyti šios dienos posėdžio protokole. Mėly kolegos, galutinis darbo atvarkės projektas, kurį patvirtina pirmininkų suiga,